Vayan ocupando sus asientos. Ponios ir ponai, prašau susėsti. Prašau pasiruošti elektroninio balsavimo korteles. Man labai malonu Jūs informuoti, kad šiandien čia lankosi šiandien žiūrovų tribūnoje lankosi artimųjų rytų krikščioniškų bendruomenių religiniai vadovai iš Irako ir Libano. Somos conscientes de la difícil situación. Mes puikiai suprantame, kokia sudėtinga yra padėtis tame regione su kokiais sunkumais susiduria krikščioniškos bendruomenės ir daugelis, apskritai daugelis religinių bendruomenių. Dėl to norime pareikšti paramą